realistišką analizę. Dabar mums reikia rasti būdų, kaip išspręsti tokias problemas. Toliau profesorius Matijas Kum, kuris yra New Yorko universiteto profesorius, yra dėstęs daugelį universitetų visame pasaulyje. Jis yra įvairių mokslinių žurnalų e, redakcinių kolegijų narys. Taigi prašom. Labai prašau pagalvoti apie tą neišsprendžiamą uždavinį, su kurio susidarėjai. Aš turiu tik tai 12-15 minučių e, sudėtingam argumentui, bet aš dar kalbėsiu ir po Josefo e, Vailerio. Tai yra labai sudėtinga ir atrodys labai nuobodu ir neįtikinančiai. Aš pasistengsiu kaip galėdamas geriau, aišku pateiksiu du esminius teiginius su argumentais. Abu šie teiginiai nėra labai originalūs. Pirmiausia, ES reikia savų išteklių. Antra, Europos parlamento rinkimai turėtų tapti rinkimais į tikrą Europos parlamentą. Abi šios mintys yra ir dokumente, kurį pateikė Miguelis Maduro Ir jis ne pirmas yra išdėstęs tas mintis. mintis. Taigi tos mintis jau seniai egzistuoja. Aš noriu pateikti konkrečius argumentus, kodėl svarbu tai padaryti. Ir susijęti tai su konkrečia Europos krizės, euro krizės situacija. Pirmiausia, pakalbėkime apie euro krizę. Kokia pobūdžio krizė tai yra? Pagal vieną teoriją tai yra problema dėl Europos pinigų sąjungos be e, fiskalinės sąjungos. E, asimetrinių šokų problema e, yra tokia, kurią galime spręsti veiksmingai. Ir koks yra atsakymas tų, kurie sukūrė Maastrichto sutartį? Jie pasakytų, mes sukūrėme sąlygas, užtikrinant, kad asimetrinis šokas ne, neįvyktų. Jie klyda, klysta. Kur jie klysta? Asimetriniai šokai nėra e, tokie dalykai kaip audros ar meteoritai, jie atsiranda dėl žmonių elgesio ir gali būti reguliuojami. Taigi, kas buvo negerai? Na, vienas aiškinimas, kodėl kas, kas, kas įvyko, yra tas, kad valstybės narės, kai kurios valstybės narės, nemažai iš tiesų pasirodė, e, leido daug pinigų ir pasdrengė, papažydė tai Maastrichto sudarties e, taisyklės. Alternatyvis aiškinimas kai kurių valstybių narių išlaidos, kurios pasinaudojo galimybę gauti kaip skolintis pigiai ir išleido, leisti pinigus ir sukūrė problemas, kurios sukūrė na, blogas sąlygas kitoms. Teisinga yra tai, kad daugelis valstybių narių nepaisė taisyklių susijusių su fiskalinė atsakomybė, išdėstyta Maastrichto sutartyje. Šiuo metu e, pervišinio e, deficito procedūros vykdomas prieš 23 e, valstybės narės. Bet visą tai dar nepaaiškina krizė. Tarptų, kurios išlaidavo, buvo Vokietija, Prancūzija, Airija ir Ispanija, buvo laikomas gana dorybingais ES piliečiais. Išlaidavimas neleidžia nuspėti, kas e, pakliusi bėdo, ar kas, o kas ne. Taigi tai krizės nepaaiškina. Kaip galima e, geriau paaiškinti krizę? Pagrindinė viena iš esminių priežasčių, jeigu kalbėti apie vieną e, priežastį, būtų tokia. Tai yra pinigų pervedimas iš viešojo sektoriaus į privatų sektorių, į finansinį sektorių. Štai vienas skaičius. Nuo 2008 metų spalio iki 2011 metų spalio komisija e, e, leido teikti pagalbą, e, kurios dydis sudarė 4,5 trilijonų eurų. Tai yra maždaug 33 procentai Europos BVP ir sudaro maždaug šešis kartus daugiau negu kapitalas, kurį valstybės narės skiria ESM. Taigi didžiulės sumos. Įsivaizduokime 33 procentus Europos BVP e, dedi, e, išimta iš, iš, iš, iš viešosios skolos. Tada nekalbėtume apie krizę. Taigi krizės esmė yra reguliavimo, privataus sektoriaus, finansinio sektoriaus reguliavimo problema, kad e, problemos sektorioje nesukurtų įsipareigojimų mokesčių mokėtojams. Tai yra tikroji problema. Kodėl tai svarbu, kalbant apie fiskalinę sąjungą ir ES svarbų klausimą, tai yra nuo savo išteklių klausimą. Jeigu manome, kad krizės viena iš priežasčių yra bankų sektoriaus problemos ir finansinio reguliavimo problemos, tuomet galima argumentuoti, kad bent jau dalį tos pradinės atsakomybės dėl reguliavimo nesėkmių, bent dalį tos atsakomybės turėtų prisimti nuo pat pradžių Europos Sąjunga, Europos piliečių e, bendryje. Priežastis tam yra pakankamai aiškios. Pirmiausia, be pinigų sąjungos, be laisvo kapitalo judėjimo krize nebūtų gavusi tokios formos. Antra, kai konkreti valstybė e, gelbė, gelbsti bankus e, savo e, šalyje, pavyzdžiui, Ispanija išleidžia 100 milijardų. Iš tiesų, jie gelbsti Europos finansų sistemą, nes kitaip atsirastų daugelį didžiulių problemų ir kitų šalių bankams. Taigi tokia reguliavimo, bendra reguliavimo atsakomybė ir pozityvus veiksmai reiškia, kad tokios skolos nuo pat pradžių turėtų būti laikomos bendromis Europos skolomis. Ir Europa turėtų tas skolas e, padėti sumokėti skolų e, ir nuostolių paskirstimas yra iš tikrųjų dirbtinis, kalbant apie, konkrečiai apie konkrečius bankus. Ir jeigu manome, kad bankinis sektorius kelia problemų, jeigu manome, kad būtent pietinių valstybių išlaidavimo problema, tuomet galime sakyti, kad atsakomybė tai, už tai pirmiausia tenka valstybėms. Jų reikalas, jeigu jos negali susijimti, Ir tik tai labai griežtomis sąlygomis paskutinėje e, vietoje galima pademonstruoti solidarumą ir pervesti pinigus iš vienos šalies kitai. Tačiau jeigu kalbame situaciją, kai nuo pat pradžių e, galėtume apie tai, apie tai kaip apie bendrą europinę problemą, bendrą europinę krizę, e, krizę kylančią finansų rinkoje, kuri labai yra priklausoma nuo įvairių šalių, tuomet reikia tai finansuoti kolektyviai. Ir būtent šiame kontekste problemiška yra tai, kad pervedimų mechanizmas, kuris dabar egzistuoja per ESM, yra trapalstybinis pervedimų mechanizmas. Ir čia norėčiau prisiminti temą, apie kurią kalbėjo Josephas Weileris. Tai yra fiskalinė sąjunga ir demosa ir noriu išdėsti kitokią istoriją. Tai nėra istorija apie diskusijas Junktinėse valstijose, ar reikėtų gelbėti Teksas ar panašiai. Dabar e, čia yra Vokietijos istorija, yra susijusi su e, žemių finansinių kompensavimų. Vokietija renka mokesčius, dauguma atitenka federaliniai vyriausybei vykdyti federalinę politiką, tačiau dalis atitenka žemėms. Iš tų pinigų, kurie skirti žemėms, kai jie būna paskirti žemėms, dalis tų pinigų yra perskirstoma priklausomai pagal atskirų žemių poreikius. Taigi, kai kurios e, lėšos iš federalinio rezervo skiriama žemėmis. Ir štai, Vokietijoje nėra diskusijos apie tai, ar federaliniai pinigai, kurie e, išleidžiami, niekas nekalbama, kiek pinigų pateko iš Bavarijos ir išleidžiami Bavarijoje, kai kalbame apie bendras federalinės išlaidas. Tas pats e, liečia ir kitas žemės. Tokios diskusijos nėra. Bet, kai kalbama apie tą perskirstimą iš vienos žemės kitai, iš Bavarijos, pavyzdžiui, Berlynui, iš Švabijos e, Bremenui, kai kalbama apie tas sumas, vyksta didelė policija, politinė diskusija, ne, ne, ne, ne, nepalankios nuomonės ir taip toliau. Ir visa tai tampa politinė problema, dėl kurios atsiranda politinė diskusija dėl kiekvienos žemės atsakomybės. Pastebėkime, kas lemia, ar tokia diskusija kyla ar ne. Visą tai priklauso nuo to, iš kur pinigai yra gaunami ir kaip kaip jie pervadami. Tai mechanizmas, kuris nulena kokią diskusiją kyla. Tapatybė tuo pačiu atveju yra tas pats, tai yra vokiečiai, kurie tarpusavėje skirsto pinigus. Tačiau panaudojant vieną mechanizmą, o ne kitą, staiga atsiranda nepasitenkinimas, solidarumo trūkumas, vėlgi sustiprinamos tam tikros tapatybės prieš kitas ir neturime pakankamai dėlės bendros tapatybės. Jeigu ES įsteigtų savo nuosavų išteklių sistemą ir nerimtų pinigų iš valstybių narių, nebūtų kalbama apie pervedimų sąjungą, būtų kalbama apie tai, kad Europos e, piliečiai ar galbūt bankai ar korporacijos, kurie mokėtų mokesčius, e, būtent tai leistų sukurti ekonominio teisingumo sistemą visą tai nebūtų suprantama kaip pervedimai iš vienos valstybės kitai, kuris, kas pakerta solidarumą ir sutvirtina nacionalinį tapatybę ir nepasitenkinimą. Tačiau jeigu turėtume bendrus kriterijus per Europos e, teisės aktus e, ir pinigai būtų išleidžiami Europos e, politikos tikslams, diskusijos būtų kitokios ir solidarumas, kurio reikalavime iš piliečių būtų kitoks. Tai yra vienas svarbus dalykas. <clears throat> Antras dalykas - užduotis padaryti Europos parlamento rinkimus tikrais e, rinkimais į Europos vyriausybę. Aš galėčiau pakabalėti apie tai, kaip tai padaryti ir kodėl tai svarbu. Ir trumpai e, pateikčiau argumentų, kodėl e, tai yra gera mintis. Pirmiausia, Tai būtų galima padaryti labai paprastai. Ir manau, kad tai ir bus padaryta. Žinau, kad yra judėjimo tą linkme. Kiekviena e, didžiausia, visos didesnės partijos nominuotų savo kandidatą į komisijos pirmininkus ir pateiktų juos e, tikriems Europos rinkimams ir renktų kampaniją. Aš sakytų, štai mūsų kandidatas į komisijos pirmininko postą. Ir, ir šie žmonės yra galimi jo ministrai. E, pradžiai mūsų kabineto kandidatai ir mes kartu rengėme kampaniją e, visose valstybės narėse per ryšius su nacionalinėmis partijomis ir teikiame aiškę programą su aiškiamis politikos kryptimis per tuos konkrečius asmenys. Jeigu vyktų tokia kampanija ir būtų toks sutarimas tarp partijų kovoti rinkimų kampanijoje, tikroje kampanijoje, tuomet, mano nuomonė, labai tikėtina, kad E, rinkėjų atsakas būtų visai kitoks, negu susilaukiama Europos parlamento rinkimuose. Kodėl tai svarbu? Vienas iš dalykus, kuris dar aiškiau pasimatė euro krizės metu negu anksčiau, yra tai, kad viena didžiausių problemų Europą, su kuriomis Europas susiduria iš piliečių perspektyvą, yra tai, kad jie atrodo kaip monolitinis rezultatų blokas. Jeigu patinka tie rezultatai, tai tu mėgsti Europą. Jeigu nemėgsti tų rezultatų, tai nemėgsti Europos. Jeigu patinka rezultatai, turbūt norėsi daugiau jų. Tačiau ko neturime, tai yra institucinės priemonės, per kurią būtų pateiktos alternatyvios Europos ir būtų pateikiamos viešai diskusijai kad piliečiai galėtų pasakyti, mes norime tos Europos, bet galbūt mums patiktų šita. Taigi, tikras pasirinkimas tarp skirtingų krypčių ar orientacijų yra bent iš piliečių perspektyvos būtų gera e, kontrpriemonė prieš tam tikrą euroskepticizmo e, variantą ar nacionalinio priešiškumo e, variantą. Nes jeigu nepatinka Europa, nėra alternatyvos, kuri pasiteiktų, prisistatytų kaip nors, e, kaip institucinė prasme. Jeigu būtų galima eiti tą kryptimį, būtų galima daug laimėti. Ar realistiška? Ar yra tam papildomų per didelių išlaidų eiti tą kryptimį? Čia turbūt e, komplikuota diskusija, kurioje daugelis jūs jau dalyvauja, bet Aš norėčiau, e, pabandžiau paprieštarauti kai kuriems e, kontrargumentams prieš šią kryptį. Vienas argumentas. Pažvelkime į Europos parlamentus, e, į statistiką, kuri aiškiai rodo, kad nėra suinteresuotumo, nors parlamentas ir gavęs kompetencijų, rinkėjo dalyvavimas silpnėja, Jis maždaug 25 procentais mažesnis negu e, rinkėjų aktyvumas nacionaliniuose rinkimuose. Taigi turi būti sisteminė problema, kurios, kurią galbūt e, lengvai išspręsti nepavyks. Po to e, galbūt yra problemas dėl trūkstamos tapatybės ar pilietinės visuomenės infrastruktūros, kalbų problemos, galbūt europinio ligmens partijų, nėra suvienytų europinių partijų, kurios galėtų pademonstruoti vienybę ir koalicijas. Taigi nestebina tai, kad e, būtent tokios institucijos ir yra, kokios yra. Ir tą nelengva pakeisti. Aš nemanau, kad tokie argumentai yra teisingi ir pamatysime, ar tai teisinga ar ne, jeigu per kitus Europos rinkimus surenksime tą tokį konkurencinį procesą, kaip aš minėjau, reikėtų jį išbandyti. Jeigu mes jį išbandytume ir padarytume gerai rimtai, rezonansas būtų didelis ir e, rezultatai būtų stebinantis. Svarbu būtų pabandyti tai. Tai viena. Yra kitoks kontrargumentas, galbūt labiau akademiškas, tačiau yra ir jo politinė versija, kuri yra daug galingesnė, kurią reikia žinoti. Yra tokia mintis, kad kažkas yra problemiško ir net, netrokštamo, nenorimo, kad ES sukurtų tokius bruožus, kuriuos asociuojame su valstybe, klasikinė, e, nuobodžia valstybė. Ar nebuvo minima, kad žadama, kad ES bus kažkas naujo, kad bus kažkas daugiau. O galų gale pasirodo, kad jį gauna e, tokius bruožus, kurie primena tiesiog kit, paprastą valstybę. E, šiam argumentui reikėtų pasipriešinti Žano Mone gyvenimo demonstruotą poziciją. Jam nerūpėjo, ar tai, ką kuri yra apibūdinama kaip tarptautinė organizacija ar kažkokia tai institucija su generis, jam nerūpėjo. Jam rūpėjo tai, kad būtų tam tam tikros funkcionalinės priežastis telkti išteklius ir daryti dalykus kartu. Ir jį e, vedė mintis, kad yra kažkokių pagrindinių e, vertybių. Todėl galime daryti išvadą, kad jeigu yra pragmatiška ES turėti kažkokių kompetencijų fiskalinėje srityje ir jeigu manome, kad yra priežasčių sukurti mechanizmus E, rinkiminiai atskaitomybei prieš e, rinkėjus europinių lygmenių, tuomet reikia tai daryti ir nereikia bijoti tų, kurie panaudoja terminus tokius kaip supervalstybė ar kas nors panašaus. Reikia laikytis pragmatizmo, funkcionalizmo e, sumetimų ir pamažu neturi tas problemas, kokias turime dabar. Tai galų galia reikštų, kad ES kurti e, tokią struktūrą iš dalies, kokią, kokią mums pažįstama iš valstybių narių. Eko, <clears throat> grazie, profesor Kum. Ačiū profesoriui Kum. Dabar suteiksime žodį profesoriui Andrėjai Mancelą. Jis dėsto parlamentinę teisę. Uh, Luis universiteto universitete Romoje, anksčiau dirbo teisėjai, taip pat e, Europos parlamento narių nuo 94-99 metų. Ačiū pirmininkai, aš kalbėsiu itališkai. Prieš jums užsidedant ausinės noriu padėkoti visiems už kvietimą. Džiaugiuosi grįžęs pas savo senąją meilę, taip sakant. Ir Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas, būdama teisėkuros institucija, dabar gali dalyvauti ir naujoje politinėse ir ekonominės valdysenos sąrangoje. Būtų galima užduoti klausimą, ar ta politinė valdysena yra na, teisėta ir Europos parlamentas, kaip jos sudėdamoji dalis, pat yra legitimus diskusijų eigoje išryškėjo, kad diskusijos susijusios su demokratijos trūkumu šiuo metu pakeitė savo pobūdį iki krizės buvo manoma, kad tik tai kai kuriuose ES e, struktūrose demokratijos trūksta. Dabar vertinimas pasikeitė, to legitimumo ir e, demokratijos deficito klausimas dabar tapo nedalomas ir taikomas visai. Europos Sąjungai ir visoms valstybėms narėms, kurias ištiko bendras politinis likimas. Paradoksalu, tačiau krizė daro neigiamą įtaką integracijos procesams tarp atskirų valstybių narių ir tas poveikis yra neįsivaizduojamo masto, taigi kas dabar vyksta. Krizės e, akivaizdoje nacionalinės institucijos suprato, kad e, buvo priboti e, regionių valdžios institucijų nacionalinių parlamentų įgaliojimai, kad jiems primetamos įvairios europinės programos. Ir dabar, pavyzdžiui, Europos centrinis bankas formuluoja užduotis atitinkamą susijusią su biudžeto tvirtinimu. Praktiškai e, nacionalinėms valstybėms ir jų parlamentams liko tik tai galimybės e, įgyvendinti iš viršaus nuleidžiamas instrukcijas. Ir e, vis dar teigiama, kad valstybės yra e, sutarčių valdytojas, tačiau tik e, tam tikrų mastų jas gali tą daryti. E, tas mastas yra labai aiškiai apibrėžimas ES institucijų, taip pat ir Europos parlamento. Ir šiuo metu kitas aspektas, kurio labai baiminamas ES yra rinkų reakcija. Ir rinkos tapo tam tikrą priemonę, kuri daug ką baugina šiuo metu. Dėl krizės atsitiko arba pradėjo rutuliuotis tokie procesai, kurie jau seniai norėjo ES šalininkai, nes e, Europos klausimas buvo pradėtas diskutuoti daug išsameu ir daug platesnėme kontekste. Antra vertus, ES priešininkai bando siekti, kad valstybės narės atgautų anksčiau prarastą suverenumo dalį. Atsižvelgiant į šias bendrasias grėsmės, galime suvokti, kodėl dabar siūlomos idėjos surenkti Europos mastu gyventojų apklausos arba referendumus ir pagrindinė priežastis yra Europos politikų siekis nusikratyti atsakomybės ir perkelti ją ant gyventojų pečių. Todėl Europos parlamentas privalo ne tik būti jungiamąją grandimi tarp nacionalinių valstybių ir kitų ES institucijų, tačiau taip pat Europos parlamentas turi stengtis sustiprinti demokratinį legitimumą ES tiek valstybių narių akise, tiek ir institucinių struktūrų. Kolegos jau minėjo, kad būtina Europos valdymo sistemoje tiksliai išsiaiškinti pasiūlymus dėl naujų valdymo mechanizmų ir e, apibrėžti Europos parlamento indėlį siekiant pažangos demokratijos plėtojimo srityje. Manau, kad reikia kalbėti apie tris pokyčius. Pirmiausiai reikia remtis tarptautinė teisė siekiant e, įveikti tą blokadą, dėgiant e, finansinio stabilumo priemonės, taip pat reikia įveikti valstybių narių blokadą tam, kad būtų užtikrintas finansinis e, vienalitiškumas. Ir trečiasis aspektas susijęs su. So tuo, kad mes praktiškai išradome čia kai ką naujo. Tai yra tarp parlamentinį bendradarbiavimą, turiuomenyje bendradarbiavimą tarp Europos ir nacionalinių parlamentų. Kalbant apie pirmąjį aspektą, grįžimą prie tarptautinės teisės nuostatų, tiek e, fiskalinis susitarimas, tiek e, Europos stabilumo mechanizmas, dėl jo pasiektas sutrimas, kuris gali būti laikomas e, papildomu e, fiskalinio e, finansinio sustarimo mechanizmu. Jais siekiama įveikti formalės kliūtis, siekiant suintensyvinti integravimą, integraciją ES viduje. manau, pašalinti įvairias tiek ekonominės, tiek politinės kliūtis. Tokiu būdu Europos parlamento įgaliojimai pagal Lisabonos sutartį ne tik išlieka tie patys, bet yra dar labiau sustiprinami. E, taip pat ir komisijai suteikiami nauji įgaliojimai. Šiame kontekste Europos parlamentas gali uh, didinti ir savo atitinkamus įgaliojimus kontrolės bei priežiūros srityje. Parlamento legitimumą reikia vertinti dviem aspektais. Reikia kalbėti apie vieną vertus sustiprintą bendradarbiavimą, kuomet parlamentas uh, plenarinėse sesijose kontroliuoja ES parlamentarus išrinktus valstybėse narėse, kurios neprisijungusios prie fiskalinio susitarimo. Kitas aspektas susijęs su nepakeitimu pasikeitusią Europos parlamento komitetų sandarą, kuri pagal fiskalinio sustarimo 13 straipsnį e, biudžeto politikos klausimus svarsto vadinamoje biudžeto konferencijoje, kurią kviečiami taip pat e, nacionalinio parlamento atstovai. Tokiu būdu būtų galima išvengti Europos parlamento pasidalymo ir uh, skirtingų greičių. Uh, Europos parlamento. Vertinant dabartinius įvykius, kuomet diferenciacija Europoje tik stiprėja, Europos parlamentas galėtų tapti demokratijos legitimumo simboliu. Ir atsvara didėjančiam e, valstybių savarankiškumui. Kiti dalykai susijęs su Europos semestru arba subalansuoto biudžeto prievolė. Fiskalime sustarime yra numatyta e, taisyklė sprendimus priimti vienbalsiai. Visais šiais atvejais Europos parlamento vaidmuo yra pakankamai svarbus, nes šerpos susvarsto visus klausimus, taip pat iškar, iš anksto naudojamasi atvirų konsultacijų metodu. Tačiau visi šie dalykai neatsispindi dabar. Taikomose procedūrose susidaro beveik susidaro įspūdis, kad Europos parlamentui labiau rūpėtų Europos konstitucinė sąranga, o ne e, jos įgyvendinimo mechanizmai. Vis dėlto įdomu pažymėti, kad esama ekonominio dialogo su taryba ir komisija perspektyvos svarstant šešių teisės aktų rinkinį, nes šiame dialoge parlamentas gali daryti įtaką ne tik per savo balsavimus, tačiau ir žvelgiant į tai, kad parlamentas yra viena iš biudžetą tvirtinančių institucijų, kadangi biudžetas visuomet yra svarbiausias sudėdamoji demokratinės sistemos dalis, kalbant apie bendarbiavimą tarp Europos ir nacionalinių parlamentų, susidaro įspūdis, kad buvo žengtas žingsnis į priekį palyginti su padėtimi po Lisabonos sutarties pasirašymo. Aišku, šie pasiūlymai atitinka Lisabonos sutarties nuostatus, tačiau jais siekiama dar daugiau, nes juntame sieki sukurti e, Europos parlamentinę sistemą, kurioje dalyvautų Europos nacionaliniai parlamentai ir glaudžiai tarpusavėje bendradarbiautų vykstant tam tarp parlamentiniam bendradarbiavimui, Europos parlamentas galėtų tapti jungiamąją grandimi. Ir šiuo tikslu yra numatoma renkti įvairius renginius, konferencijas, tai būtų toks tarpininkavimo parlamentarizmas mano vertinimu. Kai nacionalinės ir europinės teisėkuros institucijos glaudžiai bendrabiautų tarpusavėje. Aišku, vis dar girdime atitinkamų prieštaravimų siūlymui sukurti arba įsteigti valstybių, dar vienus antruosius parlamento rūmus Europos Sąjungos lygmenių. Jau būtų galima kalbėti ir apie trečiąjį kelią, kuris teisinių požiūrį taip pat būtų įmanomas, bandant sukurti struktūrą, kur taip pat galėtų daryti atitinkamą politinę įtaką. Ir Europos parlamentas čia būtų naudingas, kuriant tam tikrus politinio bendradarbiavimo tinklus. Yra numatyta renkti konferencijos, kuriams būtų uh, skatinamas turiningas tarp parlamentinis bendradarbiavimas. Pabaigai, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti štai ką. Naujusios e, Europos valdymo pakopos neprisidėjo prie Europos parlamento pozicijų silpninimo, nors ir numatoma e, stiprinti valdžios vertikalę. Tačiau vis tiek, kalbant apie ES legitimumą, ES parlamentui tenka svarbus vaidmuo ir kartu parlamentas pats reikalauja to legitimumo, kurį galima užtikrinti tik piliečiams aktyviai ir kokybiškai dalyvaujant rinkimuose. Čia e, būtų galima tik stebėtis tuo, E, ponų Dafo ir e, Kumo e, pastangomis ir jų, kadangi jie atkreipė dėmesį į tai, kad Europinės politinės partijos galėtų denacionalizuoti uh, Europos parlamento rinkimų pobūdį ir kad tie rinkimai taptų tikrais e, Europos rinkimais. Iki 2014 metų dar galima nemažai ką nuveikti, laiko nelieka labai daug, tačiau vis tiek reikia stengtis, būtų klaidinga manyti, kad uh, tas legitimumo mažėjimas yra susijęs tik tai su krizės poveikiu. Yra ir kitų aspektų. Pirmininkas, ačiū. Baigiame jau trečiąją mūsų klausimų dalį. Išklausėme penkis pranešimus antroje, trečioje dalyje. Dabar galėtume apie juos padiskutuoti. Pirmiausia, steiksiu žodį kolegai Tarkovskijai.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 Grazie, onorevole Daff. Adesso... Ačiū, ponai Daff. Dabar ponas Brons. Hmm, ačiū. Man profesoriaus Valerio pasisakymas pasirodė įdomus ir tiesus. Turbūt geriausiai tai būtų, taip būtų apibūdinti. Mano e, perspektyva yra negėdingai nacionalistiška, bet tikiuosi, kad aš nesiskiriu nuo kitų valstybių narių žmonių. Tikrai ne. Lengvai, lengva apibūdinti kai kurių šiaurės e, valstybių nenorą išpirkinėti, gelbėti e, pietinės valstybės kaip jų kilnumo stoką. Tačiau, kad nėra europinio demos, yra faktas ir to negalima neįvertinti. Ir tų žmonių negalima niekinti, kurie taip sako. Nuo savų išteklius arba išteklių sukūrimas neprivers tos problemos išnykti. Viena iš e, priežasčių, dėl ko aš priešinčiausi gelbėjimu, jeigu man šalis būtų eurozonoje, yra tai, kad toks gelbėjimas nėra kilnumo ženklas. Jeigu ES iš tikrųjų rūpi pietinės šalis, jas reikėtų išlaisvinti nuo euro, jo pervertinimo ir e, taupimo, nedarbo ir e, skurdo e, ciklo. E, toliau pateikta europinių rinkimų vizija e, atrodė gana įdomi, tačiau jo įdomis mintis yra tiesiog alternatyva tam europinio projekto stumimui, o ne jo atmetimui. Aš esu anglas ir aš matau Europos perspektyvą. Aš nenoriu atsukti nugaros Europai kaip kultūriniai, e, kultūriniam objektui, Tačiau aš atmetu Europos Sąjungą su jos noru sukurti politinį Europos subjektą, kur bet kas europietiška, e, viskas, kas tik tai būt, liktų tik tai e, geografija, bet ne demokratiška ir kultūriškai europietiška. Labiausiai man nepatinka tai, kad ES ir Europa traktuojami sinonimiškai. Tarsi tie, kurie priešinasi ES, yra, ne, yra nusteigę prieš Europą. Europa skirtinga nuo kitų kontinentų yra, nėra geografinis subjektas. <clears throat> Jos e, tapatybė priklauso nuo atskirų tautų ir kultūrų. Abstraktu, ab, ab, e, kalbama, ES kalba apie Europą, tačiau e, ją norime pakeisti per kultūrinį relativizmą ir e, geografinį pakeitimą. Ačiū. E, e, ačiū. Ir paskutinis kalbės ponas Gerero. Po to bus ekspertų atsakymai. Labai ačiū pirmininkė. Norėjau pateikti keletą komentarų apie profesoriaus Kumo ir Ancelą pasisakymus. Norėčiau paminėti kai kurias problemas, kurios e, ir yra visų e, problemų šaltinis. Čia nėra konstitucinės architektūros ar e, institucinių priemonių klausimas, nes tos kliūtis yra susijęs su viešosios nuomonės pokyčiais, su E, su žmonių elgesiu, kuomet demonstruojama vis mažiau solidarumo. Profesorius Kumas kalbėjo apie elgesio skirtumus, kai kalbama apie paimų perskirstimą per mokesčius ir skirtingus požiūris, kuomet pajamų per, pajamos pe, pervedamos e, į kitas šalis. Atrodo, kad pajamos iš mokesčių yra gerai, nes tai atitinka žmonių e, supratimą, jų ideologiją. Atrodo, kad ideologiškai priimtina, kad tai iš turtingesnių per mokesnę politiką pervedamos lėšos yra gerai. Netgi, netgi ponio Traškovskio dešiniai tam pritartų. Tačiau kitokie pervedimai e, tarsi kai kurias šalis padaro aukomis ką matome mano šalyje, Ispanijoje šiuo metu. Vietoj to, kad e, pagal logiką tie, kurie uh, turi daugiau lėšų, galėtų padėti tiems, kurie yra skurdesni, matome, kad vyksta priešingai. Tai yra nelogiška, bet Tokia nauja logiška, logika pasireiškia vis dažniau ir Europoje. Yra šalių, yra tokia visuomenės nuomonė, kad nereikia demonstruoti solidarumo, kad nereikia e, padėti kitoms valstybėms narėms. Atrodo, susiduria skirtingų valstybių narių viešoji nuomonė ir dėl to vis mažiau pritarėme Europos Sąjungos e, projektui. Ir, bet yra būdų, kaip spręsti tokias problemas. Europos Sąjunga turėtų būti vertinama kaip ekonomiškai galingas. E, ginklas. Tačiau Europos e, biudžetas sudaro tik tai 1 procentą Europos BVP. Tai nėra galingas ginklas. Taigi Europos lėšos, jos pajamos ateina iš visų valstybių narių. Na, aš nesakau, kad mums reikia pereiti prie visiškai kitos e, nuosavų išteklių sistemos. Nesakau, kad reikia, kad ES biudžetas sudarytų 30 procentų, ne 1 procentų bendrųjų nacionalių pajamų, bet reikia, kad piliečiai matytų naudą iš ES. O ta nauda, e, poveikis jų gyvenimui būtų per ekonominį ES priemonių poveikį. Niekas nesako, kad reikia perinti pinigus iš Graikijos į Ispaniją ar iš Italijos į Graikiją, tačiau žmonės turėtų jausti solidarumą, jeigu būtų tam tikrų paskatų finansiniams pervedimams. Manau, kad e, pamažu reikia reformuoti išteklių sistemą. Ir toliau noriu pasakyti apie tai, apie ką kalbėjo profesorius Mancela. Jis kalbėjo apie platesnį tarptautinės teisės panaudojimą, kai atsiranda skirtingų nuomonių ar kliučių tarp valstybių narių. nebūtina kurti kliučių per tarptautinę teisę, nes tai tarps galvos skausmų rytoj reikia perėti prie tarptautinės sistemos, kur, kurią, kurią remtų ir tarptautinė teisė. Antras dalykas, dalykas, apie ką jis kalbėjo, tai yra daugybė Europos konstitucijų, kuomet mažėja legitimumas piliečių atitikės panas Mancela žino, pažįsta gerai e, Ispaniją, nes jis e, buvo Ispanijoje, kai ir buvo rengiama Ispanijos konstitucija. 35 metus buvo neįmanoma pakeisti kai kurių Ispanijos konstitucijos dalių. Buvo daromas spaudimas, kad tie pakeitimai būtų padaryti. E, tačiau buvo <clears throat> politinė aklavinė, aklavietė, kai nebuvo to galima padaryti. Na, o patvirtinus e, fiskalinį sustarimą buvo sudarta, kad e, deficito ribos būtų mm, įrašytos konstitucijose. Taigi, paprastai konstitucijos pakeitimui reikia konsultacijų proceso, konsensuso, piliečių traukimo, tačiau šiuo atveju to nebuvo. Dabar matome, kad daromas spaudimas, kad būtų pakeista konstitucija, kad būtų įtraukta fiskalinio taupimo ar sugriežtinimo koncepcija. Tai buvo padaryta per savaitgalį. Jeigu tai galima padaryti, tai gal nebuvo galima padaryti tų pakeitimų, kurių žmonės norėjo 30 metų. Nežinau, ar čia komentaras ar skundas, bet aš manau, kad nacionalinė patirtis yra įvairi Nežinau, kokio dydžio tie skirtumai yra, bet ryšiai tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nebūtinai yra labai šilti. Kartais pasireiškia įtampa. Ir nema, nemažai šalių nacionaliai parlamentų mano, kad tolesnis Europos statymas ar stiprinimas, pavyzdžiui, Europos parlamento asmenyje, susilpnintų nacionalinių parlamentų vaidmenį. Tokia diskusija kyla vis dažniau ir vis dažniau sakoma, kad vis daugiau politikos kuriama Europoje, tačiau yra ir nacionalinė politika. Gal galia daug sprendimų priimama čia pagal procedūras, kurios demokratinio legitimumo atžvilgių gali būti abejotinos. Na, o e, valstybės narėse vyksta politinės diskusijos apie viską, tačiau ne, ne visuomet tos diskusijos e, susijusios su sprendimais, kurie ten nebepriimami. Nežinau, ar galime padidinti e, Europos parlamento demokratinį legitimumą. Galbūt būtų daugiau legitimumo, jeigu piliečiai e, jį rinkdami geriau žinotų, kokios yra jo galios. visai neseniai e, mūsų frakcija pritarė tam, kad per kitus rinkimus būtų nominuotas ir komisijos pirmininko kandidatas, kuris būtų susijęs su politinė partijų šeima. Ir tai būtų aiškiau, bet Nacionaliniuose rinkimuose juk balsuojama už kandidatus ir žinoma, kad e, rezultatas bus e, nuspėjamas. E, taigi Europos, Europinėse rinkimuose taip pat reikia numatyti tam tikrą sistemą, kad jeigu kažką, už kažką balsuoji, tai rezultatas bus nuspėjamas, tai yra tu išrinksi kažkokį tai asmenį į komisijos pirmininkus. Aš manau, kad e, profesorius Kumas yra proeuropietis. Jis e, puikiai pažįsta Ispaniją ir Kai kurios bankų problemos, kurios kilo pietinėse valstybėse, yra disbalansų, prekybos disbalansų rezultatas. Dėl to, kad kapitalas iš pietinių valstybių plaukia į šiaurinės. Taigi šiaurinės valstybės uždykas save finansuoja, o pietinės valstybės e, priverstos skolintis labai brangiai. Toks disbalansas, aišku, nebūtų įmanomas federalistinėje valstybėje. Taigi turime užtikrinti, kad tokių ekonominių, tokių ekonominių balansų nebūtų. Ačiū. Dabar noriu suteikti žodį profesoriams, kad jie galėtų atsakyti šios komentarus ir klausimus. Skaitant ir prieš pietus kalbėjusius ekspertus. Tačiau turiu apriboti jūsų laiką tik penkias minutės kiekvienam atsakymams. Prašom laikytis jums skirto laiko limito ir man nesvarbu, kas kalbės pirmas. Bet galbūt pagal darbo tarkę, kaip kalbėjote, Taigi, ponas Liaus. Thank you, President. Um, uh... Ačiū, pirmininkė. Dviem komentarais apsiribosiu. replikuodamas į diskusijų metu išgirstas mintis teiginys, kad politizavimas yra būtinas ir trokštamas dalykas, aš galiu suprasti tokius argumentus, tačiau noriu pabrėžti, kad e, kai kur jis jau vyksta, tačiau ne taip, kaip tikėjomės. Politizavimas vyksta, nes e, jei vertintume rinkimus, kurie vyko Europoje šiais metais, tai jie buvo įvairiomis prasmėmis europiniai. Pavyzdžiui, rinkimų Graikijoje rezultatai e, didžiadami priklausė nuo Graikijos narystės ES gaunamos naudos rinkimai Danijoje taip pat buvo susijęs su šalies narystė Europos Sąjungoje šiek tiek netikėtai, tačiau europiniai klausimai atliko labai svarbu vaidmenį Prancūzijos prezidento rinkimuose. Kodėl tai buvo? Paimkime Prancūzijos pavyzdį, su kuria esu geriausiai susipažinęs. Iš tiesų tas uh, rinkimų pobūdis e, nebūtinai buvo tiesiogiai susijęs su e, tuo, ką žmonės supranta kaip rinkimų didesnio europinio atspalvio suteikimą rinkimams e, Tai yra nesijęs su tomis tem, su tokiamis, tokiamis temomis kaip e, ekonomika, migracija, užimtumas, e, nes e, šiuose srityse sliubuos siejamas su šiomis temomis, nes šiuose srityse daug kas priklauso nuo ES lygmenių priimamų sprendimų. Nes uh, rinkimų kampanijų metu buvo teikiami pažadai ne tik nacionalinės politikos, tačiau ir europinės politikos kontekste. Vis dėlto man kyla tam tikrų baimių, nes gali atsitikti taip, kad e, dėl dabar vykstančių procesų didės polarizacija ES viduje ir ES pietinės valstybės kaltins dėl savo nesėkmių šiaurinių valstybių vykdomą politiką ir atvirkščiai šių ES šiaurinės dalies gyventojai bus nepatenkinti to, kas vyksta pietuose, nes tas procesas jau tam tikrą prasme yra prasidėjęs. Todėl jei norime užtikrinti, kad jis nekeltų, nepradėtų kelti grėsmės ES stabilumui, reikia ieškoti galimybių didesnių mastų politizuoti ES, ES parlamento rinkimus. Europos parlamento rinkimų politizavimas tačiau yra glaudžiai susijęs su tais klausimais, kurie labai svarbus piliečiams, tai yra užimtumas, darbo vietos, ekonomika, migracija, ar mums tai patinka ar ne, nepriklausomai nuo to. Todėl ES politinės partijos turi ne tik parodyti valią, žaisti pagal šio žaidimo taisyklės, tačiau taip pat ir pasiekti atitinkamų rezultatų tose srityse, kurios svarbios piliečiams ir tie rezultatai nebūtinai e, būtų tokie, kurie atitiktų piliečių lūkesčius. Jeigu ES biudžetas uh, sudarytų tik vieną procentą bendro nacionalinio produkto, tai tikrai būtų sudėtinga įsivaizduoti, kaip lėšomis būtų galima daryti įtaką makroekonomikos politikai. Taigi su tokiu biudžetu ES galėtų atitikti ir pateisinti piliečių lūkesčių, jeigu mes šitokią logiką vadovautumės, tai turėtume savęs paklausti, ar Europos parlamento rinkimų politizavimas ne priverstų mūsų pagalvoti apie įgaliojimų perskirstimą tarp ES ir valstybių narių. Ir jei uh, nesivadovausime tokią logiką, tuomet tai būtų pakankamai rimta priežastis žmonėms tokios krypties nepasirinkti. Žmonės galėtų teikti, kad e, pagrindinės partijos susitarė Europinių lygmenių ir aš dabar palauksiu ir pažiūrėsiu, kas bus toliau. E, nes Britai e, sako, kad kalakutai nebalsuoja už kalėdas. Taip. E, manau, kad ir ES piliečiai nelabai norėtų teigiamą vaidmens suvaidinti šiame Europos parlamento rinkimų politizavimo procese, tačiau galbūt aš esu neteisus, norėčiau tokiu būti. Ačiū. Dabar norėčiau profesoriui Vaileriui suteikti žodį. Noriu padėkoti už įdomias mintis. Iš tiesų nemanau, kad e, svarstyti klausimai kad į iškeltus klausimus būtų galima taip paprastai trumpai atsakyti. E, kalbant apie Europos demosą, Tai jis tikrai negali būti toks, e, koks būdingas Vokietijai, Prancūzijai ir Italijai. Demosas vienyje tam tikros vertybės, solidarumas, o ne kiti bendri požymiai. Ir e, tik kuomet e, visose Europos dalise tie bendri požymiai atsiras, galėsime kalbėti apie Europos demosą. Ir e, nežinau, ar galima surasti tokią koncepciją, pagal kurią būtų išlaikyta valstybių narių suverenumas, viena vertus ir ištikrinta didesnė integracija. Tačiau politizavimas yra labai svarbus, kuriant e, politinės struktūras Europos parlamentas patiria tam tikrą tapatybės krizę. Galėtų būti gera Europinė institucija, kurioje siekiama kompromisų dauguma. Rezoliucijų yra patvirtinama didelė balsų dauguma, joms pritarė centro kairė ir centro dešinė. Tai gerai Europai siekiant įgyvendinti įvairią pusę darbo atvarkę, tačiau jūs prarandate žmonių paramą. Taigi reikia pasirinkti egzistencinę prasme ir kovoti politinę kovą ne tik dėl šios kovos, tačiau siekiant ir kitų tikslų tam, kad žmonės, kurie nepatenkinti tuo, kaip veikia ES, galėtų apie tai garsiai pasakyti Ir e, iš tiesų dabartimis aplinkybėmis tarp centro kairės ir dešinės Europoje gali būti didesnių skirtumų. Daugelį dešimtmečių Europos parlamentas save suvokia kaip institucija, kuri turėtų siekti sutarimo, kuri būtų tarpininkas tarp tarybos ir komisijos ir sėkmingai šią misiją atliko. Tačiau e, dėl to E, Europos parlamentas prarado savo e, populiarumą. Nes tikrai būtų sunku kiekvienam Europos parlamento nariui padėti e, ranką savo krūtinės ir pasakyti arba teikti, kad aš buvau perinktas Europos parlamento dėl to, ką nuveikiau Europos parlamente, dėl savo pasiūlymų, kurie buvo pasiū... patvirtinti. Taip tikrai nėra. Ir tokia yra gyvenimo ir demokratijos tikrovė, todėl reikia pakeisti Europos parlamento orientaciją, jei jis tikrai e, norėtų tapti liaudės balsu arba e, atgauti tą e, liaudės balso įvaizdį, kurį prarado profesoriai Kūmai išteikiamą žodį. Labai trumpai apie vieną aspektą pakalbėsiu, tai yra argumentas e, susijęs su tuo, kad Europos parlamentas negali turėti tokius sąsajus su žmonėmis kaip nacionaliniai parlamentai, kadangi čia svarstomi klausimai nėra tokie svarbus e, piliečiams. Aš manau, kad tai yra iš esmės neteisingas teiginys, nes tikrai stebėtina, kaip Vokietijos politikoje neseniai paskirtas e, socialdemokratų kandidatas į kanclerio postą Steinbrukas parengė dokumentą dėl bankų reformos. Ką jis teigia šiame dokumente, kokius pasiūlymus jis teikia. Tie pasiūlymai jau seniai diskutuojami tiek komisijoje, tiek čia jūsų parlamente. Pavyzdžiui, mm, dėl bankų gelbėjimo ir e, veiklos nutraukimo direktyvos, dėl pasiūlymai atskirti rizikingus sandorius nuo komercinės bankininkystės, bankų veiklos srityje. Visus šios klausimus europinių lygmenių jau seniai svarstome, tačiau niekas apie tas diskusijas e, viešoje erdvėje nacionalinių lygmenių negirdi niekas. Tik tai e, girdima apie tai tuomet, kai kandidatai į nacionalinį parlamentą tos klausimus e, ima svarstyti, tačiau per Europos parlamentų rinkimų kampaniją praktiškai tie klausimai yra negirdimi, todėl kyla klausimas, kaip reikėtų, kokiu reikėtų imtis veiksmų, kad šie klausimai būtų labiau girdimi ir kad e, Europos parlamentas e, gautų daugiau dėmesio, kurios yra nusipelnęs. Man cielo. Manau, kad reikia aiškiai atskirti europinės ir nacionalinės svarbos klausimus. Tikrai būtų savižudybė, jei per būsimus Europos parlamento rinkimus mes imtumėmės vadovautis tais pačiais mechanizmais, kurie taikomi per nacionalinės rinkimų kampanijas. Iki 2014 metų Europos parlamentas privalo imtis rimtų žygių, kad Europos parlamento rinkimai netaptų nacionaliniais rinkimais. Galbūt nepavyks to pasiekti, tačiau bent jau tokią prievolę reikėtų prisijimti. Šis depolitizuotas parlamentas turi rasti būdų ir priemonių kurias pasitelkus būtų galima išgirsti žmonių balsus, taip pat ir tų, kurie skeptiškai nusiteikia ES atžvilgių, tam, kad diskusijos iš tiesų vyktų gyvai, nes tai būtina. Tokia institucija kaip Europos parlamentas būtina laikytis denacionalizavimo kriterijų per Europos parlamento rinkimus. Reikia balsuoti už tuos kandidatus, kurie ketina dirbti iš tiesų ES labai, o ne ginti savo valstybių interesus Europos parlamente. Mes karts nuo karto kalbame apie politinę sąjungą, tačiau tai nieko nereikštų tos kalbos, jeigu ši politinė sąjunga nebūtų siejama su mechanizmais, kuriais naudojantis būtų užtikrintas grįžtamasis ryšys su piliečiais. Buvo teikta, kad jau 30 metų Ispanija nėra keitusi savo konstitucijos. Italijoje irgi buvo panaši situacija, tačiau ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ketvirtos straipsnio antroji dalis mm, yra įtraukta praktiškai ir ES sutartis. Ir konstitucinės teisės mastai čia paprasčiausiai buvo išplėsti. Kalbant apie parlamentinį bendradarbiavimą, tai būtų galima įlyginti su santoka. Ir santoka, aišku, būna visokių, tačiau santoka dažniausiai sudaro dvi šalis arba dvi pusės. Kalbant apie fiskalinį susitarimą, tai aš iki šiol nieko negirdėjau apie kokias nors parlamento, Europos parlamento iniciatyvas šioje srityje. Aišku, būtų galima pasitelkti 136 straipsnio trečią dalį ir ją svarstyti, tačiau reikia iniciatyvų tiek iš Europos parlamento, tiek iš nacionalinio parlamento pusės. Pirmininkas, ačiū ponai Mansevai. Jūs kalbėjote taip pat taip, kaip ir buvęs šio parlamento narys. Na dabar pradėsime paskutinį mūsų diskusijų pranešimo etapą kalbėsime apie daugia pakopį valdymą ir mechanizmus, papildomus mechanizmus ar galės, kurių mums reikia. Norėčiau pakviesti į mūsų prezidiumą dabar profesorių Tosato. Jis dėsto tarptautinę europinę teisę Supiensos universitete Romoje. Ir Jis yra parašęs daug įvairių mokslinių straipsnių privatinės teisės tema. Profesoriu, prašau, jumis žodis. Grazie, Presidente. Um, I'm fully aware that afternoon session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 Grazie e adesso darei la parola. Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį profesorė Vivian Schmidt. kuri dėsto Žano Mone centre. Yra Žano Mone pirmininkė žamonė katedros vedėja Bostono universitete. Um, was... Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą apsilankyti pas Jūs ir manęs paprašė pakalbėti apie ES diferencijuotą integraciją. Ir aš pabandysiu uh, atspindėti ir šios dienos diskusiją, kuri vyko uh, iki mano pasisakymo ir kalbės apie bendrus klausimus, demokratijos klausimus, institucijas ir politinę ekonomiją. Politinę ekonomiką. Taigi apie tikrovę, diferencijuotą integraciją. Po to, kai apie tai kalbėjo Janis Amulidis, kalbės apie demokratijos problemas, pratesdama kitų kalbėtojų mintis, ypač profesoriaus Vailerio. Kalbėsiu ES politiką ir didelį klausimą, kaip kurti politiką. Ir pateiksiu kuklių pasiūlymų dėl ES ekonominės politikos. Pirmiausia, reikia pripažinti ES tikrovę, kad ji yra susijusi su diferencijuota integracija jau dabar, bet ji niekada netap, netaps federalinė supervalstybė. To neturėtume bijoti. Ji nebus dviejų greičių Europos, Europa, nei dabar, nei ateityje. Ji neturėtų tapti centru ir, vers, ir versus periferija ir ji neturi tapti Europą, kur galima pasirinkti, ką nori pagal e, meniu. Tai reikia kalboti apie regioninę Europą su nacionalinėmis e, e, valstybėmis. Galbūt galima ją vadinti ir e, nacionalinių valstybių federacija. Reikia kalbėti ne apie centrą su didelė dauguma valstybių narių, su tarpusavėje besidėgiančiomis politikos rytimis. Ir tai yra svarbu konceptualizuojant ES, kuri leidžia didesnę diferenciaciją ir didesnę integraciją su savo institucijomis, politikos bendruomenėmis ir, kaip kiti sakė, su daug sustiprinto bendradarbiavimo. Bet tam reikia reformų. Pirmiausia, dėl institucinių taisyklių yra problema dėl vienbals, vienbalsinio balsavimo. Reikia didelių, galbūt daugumų, keturių penktadalių. Visiškai ironiškai na, pono Davidas Cameronas, vetuodamas fiskalinį kompaktą, tai legitimavo. Nesgi tai ir yra tikrųjų super daugumų pradžia. Jeigu visos valstybės narės su tuo sutartų, netgi nereikėtų teigiaisti tai sutarčių. Išlaikoma suverenumo e, savoka. E, tuo pat metu kai kas gali e, prieštarauta, ar nedalyvavimas tam tikroje srityje nesugadintų, nesugriautų tos konkrečios politikos srities bendrijos. Galima ir tai apibriežti konkrečiai kiekvienai nedalyvaujančiai valstybei. Žinoma, nebūtų galima leisti nedalyvauti tam tikroje politikos srityje, tam tikroje bendruomenėje, jeigu tai sugriautų tą bendruomenę. Kitas klausimas, o kaip su kandidatėmis, besirengiančioms narystiai, ką tai reiškia demokratiniam veiksmingumui ES? Man atrodo, kad reikia joms suteikti balsą ir balsą e, tose politinės srityse, kurios dalyvauja, pavyzdžiui, Šveicarija, Norvegija arba galima ir Turkiją įtraukti tokiu būdu. Arba, pavyzdžiui, ir Junktinė karalystė. E, jeigu įvyks su Junktinė karalystė taip, kaip sako Andrew Duff. Taigi reikia keisti taisyklės, reikia sukurti naują institucijų balansą. Matijas Kum apie tai kalbėjo. Tačiau vykstant eurozonos kriziai, yra per daug e, tarp vyriausybiškumo ir technokratijos. Dėl legitimumo. Pagalvokime apie Europos tarybą, vadovų tarybą. Lyderiai dažnai primena parlamentui, kad jie yra legitimiškai atstovaujantis piliečius atstovai. Tačiau jeigu kalbėsime apie tarp vyriausybinį darybų procesą, kur yra tas legitimumas, kur daug, galingiausios valstybės narės kuria visą darbo atvarkę. Neminėsiu pavadinimo. Be tarp vyriausybiškumo sunaikinama, ben, sugraunamas bendrijos metodas, jis pakertamas ir e, nustumiamas iš šono Europos parlamentas. Europos parlamentui reikia dalyvauti visose diskusijose dėl eurozonos krizės. Jis kalba, taip sakant, europiniu balsu, bet parlamentui reikia ir savo politinio legitimumo, didesnio atsovavimo legitimumo. Ir ponas Kumas ir Manzela kalbėjo apie tai, kad jeigu Europos parlamento rinkimai 14 metais kartu rinkimų procesą pristatytų komisijos pirmininką, tuomet e, kiltų politikos diskusijos dėl politinės krypties. Ar tai padėtų plėtoti Europos partijas? Galbūt. Tokia bent būtų idėja, tokie dalykai vystosi labai lietai. Jeigu pažiūrėsime apie jungtinių valstijų partijų išsivystimą, tai užtruko šimtą metų. Bet yra ir kitas klausimas, kuris buvo minėtas anksčiau, kad reikia denacionalizuoti visą tai, bet kad sukurtume Europos lygmens partijas, galbūt jas reikia pirmiausia renacionalizuoti. Jeigu, pavyzdžiui, kandidatai komisijos postus būtų nacionalinių sąrašų vadovai, ar viršuje jų. Ir tuomet tie, kas būtų išrinkti, tuomet tas e, sąrašo viršuje buvęs e, asmuo laimėjus tam sąrašai būtų komisijos narys. Tačiau yra problema. Jeigu ir toliau e, rinkėjų aktyvumas bus mažas, E, tai yra problema. Ar e, tuomet komisijos nariai e, manytų, laikytų save ministrais ar ne, ar kaip būtų išrinkti komisijos narius kraštinių kairių ir kraštinių dešinių nariai, tai būtų sudėtinga. Jeigu viską politizuosime labai smarkiai Europos lygmenių, tai yra tam tikrų e, problemų. Tačiau vienas dalykas yra susijęs su komisijos pirmininku, nes jis e, gautų didesnį atstovavimo legitimumą, jeigu jis būtų išrinktas e, Europos parlamento. Taip būtų garantuojama, pirmininkui didesnė politinė, didesnis politinis savarankiškumas gyvendinant, pavyzdžiui, Europos semestrą ar kitas taisyklės. Nes šiandien dalis problemų kyla dėl to, kad komisija tapo nedaug kuo daugiau negu sekretoritu, sekretoritu dėl autom, taisyklių taikymo automatiškumo. dėl visų nustatytų skaičių. Jeigu komisijos pirmininkas iš tikrųjų būtų renkamas, atsirastų tam tikro vyriausybiškumo e, požymių. Ir tas Europos ekonomikos valdymas veiktų, jeigu būtų atsikratyti to technokratiškumo ir automatiškumo. Ką tai reiškia? Taikyti sprendimus, e, kurie tarsi tiktų visiems ir būtų vienodi, netinka. Taisyklės e, vietoj valdymo neveikia. Problema su taisyklėmis yra tai, kad sprendimai skirti šiauriai nebūtinai reikia pietuose ypač kai kalbama apie ekonomikos gaivinimą, konkurencingumo gaivinimą. E, nekalbėsiu apie įvairius augimo modelius, apie kapitalizmo skirtingus modelius. Tačiau dabar daug kalbama apie botagą, bet ne apie meduolį. Jeigu komisija turėtų daugiau lankstumo ir didesnį politinį legitimumą, kas būtų tada. Pavyzdžiui, kaip apibrėžiamas deficitas e, šalims dalyvaujančioms Europos semestre. Jeigu į, iš balansus neįtrauktume augimą skatinančias investicijas, pavyzdžiui, į mokslinius tyrimus, jeigu komisija turėtų rinkimų legitimumą, ji galėtų tai padaryti ji galėtų sakyti, štai yra progresyvi dauguma e, parlamente, galima plėtoti progresyvę politiką, yra konservatyvi dauguma e, parlamente, mes galime vykdyti konservatyvę politiką. Tačiau dabar visa politika yra politizuojama. E, komisija vadinama technokratais, taikomos neoliberalios taisyklės, kurios neveikia ir vis tiek jos patikiamos kaip vienintelės taisyklės, kurios nėra politinės. Jos yra politikas. Žmonės visuomenė tai žino. Todėl reikėtų aiškiai taip ir sakyti. Dėl sustiprinto bendravimo. Tai yra kelias į priekį, gali būti, kad reikia šiek tiek susilpninti ar netokį griežtų padaryti šį bendradarbiavimą. Taigi tokios būtų keletas idėjų, galbūt kai kurios veiktų, kai kurios sudėtingos, bet galbūt būtų galima kurti sustiprino bendradarbiavimo zonas, pavyzdžiui, sustiprinto darbo judumo zonas, kur šalis turinčios suderintas sistemas galėtų sukurti labiau integruotą darbo rinką per tarpusavio susitarimus. Jeigu bendroji rinka, norime, kad jinai e, plėtotųsi, gilėtų, ypač kalbant apie socialinės politikos klausimus, darbo rinką, gerovės sistemas, vienintelis būdas tai padaryti, kurti zonas sustiprinto bendradavimo. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, viešųjų paslaugų zonas. arba imigracijos zonas, kur panašių poreikių šalis e, harmonizuotų imigracijos politikos dalykus. Yra visokių kelių į priekį, tačiau ES reikia e, paspartinti ar gaivinti ekonomiką. E, apie projektų obligacijas kalbama daug, tačiau kur jos? Jos būtų galbūt labai naudingas infrastruktūros plėtojimui ir panašiai. Europos e, geležinkelių sistemai, atsinaujančiai energetikai. technologijų bendradarbiavimo grupės galėtų būti ir panašiai, ir panašiai. O struktūriniai fondai, jiems reikia reformų, kad jie būtų naudojami ir prieinami. Kodėl nepanaudoti nepanaudotą struktūrinių fondų dalį kaip svertą investicijoms per Europos investicijų banką. E, Bendrosios žemės ūkio politikos reforma, jau ilgai apie tai kalbama. Akivaizdu, kad turi būti makroekonominių stabilizatorių, pavyzdžiui, nedarbo draudimo fondas Ir čia būtų galima panaudoti ir struktūrinis fondas. Na ir pagaliau visą tai reikia, reikia, kad būtų pinigų, daug daugiau pinigų, bent jau šiek tiek daugiau. Šio problema yra politiška. Jeigu sakai, pasakai valstybės narėms duokite pinigų, yra tiesiog yra katastrofa. Reikia naujų pajamų šaltinių. Apie tai kalbama. Kalbama apie finansinių sandorių mokestį Atrodo, kad sustiprino bendradavimo grupė, e, apie tai daugiausia kalba. Galbūt tarp valstybinį sandorių mokestį prekiams ir paslaugoms. aš, man patinka kelti e, šias mintis, išsakyti šias mintis. Pavyzdžiui, galima būtų e, įvesti solidarumo mokestį, imama iš piliečių, kad sąjunga nebūtų laikoma pervedimų sąjunga. Aišku, bus sakoma, kad neįmanoma tokį mokestį įveiksti, įvesti, tačiau, pavyzdžiui, būtų galima į Junktinės karalystės piliečiams savanoriškų būdų įvesti. Na, aš juokauju, aišku. Taigi, turint visas ES pajamas, atsakomybę, piliečiai tikėtųsi daug e, pasiekti sprendimų prieimimą sprendimų lygmenį, o valstybės narės norėtų daugiau garantijų. Kad visą tai veiktų, Europos Sąjunga turi integruotis giliau politiškai. Taigi komisijos pirmininko e, rinki, išrinkimas per Europos parlamento rinkimus e, užtikrintų geresnį demokratinį atstovavimą ir visų dalyvavimą. Tai legitimuotų ir komisiją kaip visos e, bendro, bendrijos prižiūrėtoje. Bet be to e, tarybos, vadovų tarybos lyderiavimas yra svarbus. Džio Valerio paminėtas politikas, politinis mecianizmas yra labai svarbus. Turi būti bendrijos diskursas, aiškinant, ką e, sąjunga daro. Koks būtų tas naratyvas? Galbūt e, reikėtų kalbėti apie solidarumą ir klėstėjimą, apie naują neosocialinį liberalinį modelį, ne tik apie neoliberalų modelį. Reikia diskurso apie politinius ekonominius sprendimus, apie tai, kokie yra didėjai tikslai, kodėl norima būti Europos Sąjungoje. Taigi, toks daugia pakopis valdymas reikalauja ir daugia pakopės demokratijos. Na, aišku, šią temą šiandien daugiausiai ir buvo kalbėta. Ačiū. Eik nusišauk. Ačiū profesoriai. Dabar norėčiau pristatyti profesoriui Jambek ir suteikti jam žodį. Panas Bek ir e, Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokyklos profesorius. E, jis e, dirba ekonomikos politikos srityje ir yra vienas iš Journal of Common Market Studies bendra leidėjų. Taip pat dirba Lordų rūmų ekonomikos Europos reikalų komitete. Taigi trumpai norėčiau dar Jungtinėje karalystėje mm, veikia daug golfo klubų ir dauguma jų narių mm, e, yra euroskeptikai. Ir tiems, kurie blogai žaidžia, tai jie turi tokį paskatinamą šūksnį Common Europe. Aš norėčiau pakalbėti apie biudžetinį, biudžeto lygmenį, nes e, biudžeto lygmo yra pakankamai sudėtingas, kadangi piliečiams reikia įmokėti tam tikrą lėšų dalį į biudžetą. Taigi klausimas, kam reikalingas solidarumo mechanizmas apskritai. Pirmas atsakymas dėl perskirstimo tarp atskirų socialinių grupių. Ta galima daryti automatiškai pasitelkus e, mokesčių rinkliavų sistemas e, arba pasitelkus uh, tam tikrus finansinius e, srautus, e, jų perkelimą, e, dėl kurio sprendimus priima vyriausybės arba agentūros. Įsaudomas užtikimas per mokesčius, perskirstant mokesčių lėšas, surinkamas iš turtingų visuomenės narių ir uh, atiduodant jiem juos skurdesniems. Toks yra fiskalinis poveikis finansiniams srautams Europos Sąjungoje. Yra labai siauras tas perskirstimo ligmuo, šiek tiek e, per sąglaudos fondus ir žemės ūkio bendra politika yra perskirstoma tarp valstybių narių tam, tikras, e, tam tikra lėšų dalis, taip pat e, neturime jokių stabilizavimo gebėjimų iš viršaus į apačią, išskyrus Europos centrinį banką. Galėtumėte paklausti, ką Europos centrinis bankas turi bendro su finansinio stabilumo srautais, sakant, užtikrindamas pigias paskolas, Europos centrinis bankas padeda vyriausybėms finansuoti savo veiklą. Kas yra numatoma daugia pakopėje sistemoje? Galima kalbėti apie dviejopą ekonominę logiką. Pirmiausia, siekia užtikrinti ekonominį stabilumą pasitelkus finansinius srautus ir siekiant atsvaros asimetriniams ekonominiams sukretimams ir pinigų srautai, kurie juda iš viršaus į apačią ir užtikrina tą ekonominį stabilumą. Taip pat reikia kalbėti ir apie tam tikrą investicijų riziką arba turtą valdomą. Ir mes tikimės, kad tie pinigų srautai keliaus iš turtingiausių valstybių narių į neturtingesnės, pavyzdžiui, Švedijos ir Rumuniją arba iš Baden-Württembergo į Saksoniją. Tačiau pinigai e, cirkuliuoja arba juda taip pat ir tarp atskirų asmenų ir netgi turinčių panašia, panašaus pajamo, pana, panašų pajamų lygį, kalbant apie sanglaudos fondo lėšų panaudojimą, tai sanglaudos yra skirtas e, e, neturtingoms šalims, tačiau gali būti panaudojamos ir tose šalise gyvenančių turtingų žmonių. Mes negalime pakeisti sutarties nuostatų, todėl statome tam tikras kliūtis, siekdami išvengti tų didžiulių skirtumų ir netitrūkti nuo politinės e, realybės. Jungtinėse valstijose buvo daug e, išmintingos menų, vienas iš jų Markas Tvenas ir steigia, kad e, idėjos autoris gali būti laikomas kvaištelėjusiu, kol jo idėja nėra įgyvendinta. Taigi, kaip e, galima siekti tų idėjų gyvendinimo, kai kurios iš jų yra finansuojamos vien viešosiomis lėšomis. Galima būtų pasitelkti tarp vyriausybinius e, finansinius rautus, o tai reikštų, kad ES e, reikėtų didesnių finansinių rautų išteklių apimčių ir kad ES turėtų galimybės jomis geriau naudotis. Tačiau ES neturėdama savo pajamų e, e, negalės e, atstovauti arba įgyvendinti tam tikrų projektų. Tuo tarpu Europos parlamentas e, yra atvirkštinis šio reiškinio pavyzdys, e, jis atstovauja nerinkdamas e, mokesčių. Tuo tarpu finansų perskirstimą arba kompe, kompe, finansinio išlaidų kompensavimo modelis, kuris veikia Vokietijoje, nėra pats tinkamiausias, nes jis neskatina konkurencijos, tačiau tai yra vien, vienas iš egzistuojančių būdų spręsti šią problemą, norint perkelti pinigus iš tų, kurie turi jų daugiau, tiems, kurie turi jų mažiau. Solidarumą taip pat galima užtikrinti pasitelkus įvairias laikinas priemonės. Metų bėgiai ekonomistai tokių priemonių siūlė pakankamai daug, pavyzdžiui, Suomijoje E, yra e, ekonomikos klėstėjimo metais e, mokama tam tikra lėšų finansinių dalis į rezervo fondą, kuris veikia kaip draudimas tuo metu, kai ekonomikos padėtis pablogėja. Sutartyje yra uh, numatomos galimybės kai kurioms valstybėms gauti finansinę paramą iškilus reikalui ir po to gražinti ją atgal, e, po to, kai jų padėtis pagerėja. Taigi, solidarumą būtina sieti su tam tikru saligiškumu. Aš nemanau, kad e, reikėtų vadovautis e, Ispanijos vyriausybės, Graikijos, Portugalijos ar Airijos pavyzdžiais nes e, solidarumas turėtų būti suvokiamas e, kaip pagalba patekusiems į sudėtingą padėtį, o ne pagalba e, tiems, kurie gyvena skurdžiau už kitus. Taigi turėtume savęs klausti, kaip viešieji finansai galėtų e, sustiprinti bendruosius finansus rautus. Vienas e, iš būdų pasitelkti Europos stabilumo mechanizmą 122 straipsnį, e, kuomet suteikiama parama sutrikus mokėjimų sistemai arba pasitelkiant kitokius svertus per įvairias teikiamas paskolas. Abiem atvejais valstybė narė gali skolintis palankesnėmis sąlygomis. ECB, kaip visi žinome, patys pasitelkė tas neįprastinės priemonės, kurias pristatė Žanklot Trišė, jos taip pat susijusios su finansinėmis sąnaudomis O iš tiesų e, tos priemonės e, teisiškai vertinant, nors e, yra teisėtos ir legalios, iš tiesų būtų galima kalbėti apie jų tam tikrą ribinį teisėtumą, kuomet iškyla pakankamai fundamentalių problemų, kadangi nesama europinių mokesčių mokėtojų, jiems nesant labai sudėtinga pateisinti tuos finansinius srautus nacionalinio, elek, nacionalinio, elek, nacionalinio elektoratui. Todėl tik kai kurios valstybės narės arba atskiros grupės gali pasirinkti tokias priemonės. Todėl e, labai tikėtina, kad eurozonoje bus patvirtintas atskiras biudžetas, atskiras nuo visos Europos Sąjungos biudžeto ir jo lėšos galėtų būti naudojamos, e, pavyzdžiui, įvairioms gelbėjimo operacijoms arba kitoms reikmėms perskirstant tas e, turimas lėšus, ką tai turėtų reikšti. Tai turėtų reikšti e, fiskalinės arba pinigų sąjungos panaikinimą. Galima būtų skirti tris jos grandis. Tai yra fiskalinė sąjunga, kuri vadovautųsi taisyklėmis, ko nori Vokietija, abipusiškumo fiskalinė sąjunga, kurios nori Prancūzija ir trečioji sąjunga tai yra e, finansinių išteklių perkelimo sąjunga arba skalų perkelimo sąjunga ir jos nori trečioji šalių grupė, kurios neįvardinsime. Sustiprinto bendradarbiavimo idėja, e, pradedant rinkti naujus mokesčius, pavyzdžiui, finansinių sandorių mokestį, galėtų tapti uh, ES nuosavų išteklių šaltiniu. Tokią idėją vertinu pesimistiškai, nemanau, kad Britai jai pritartų, turiu bejonių ir dėl kitų, tačiau įvedus naują mokestį ateityje būtų galima surinkti nemažai finansinių išteklių ES arba eurozonos biudžetai. Trečiasis požiūris e, yra uh, bendros atsakomybės už skolas prisėmimas e, yra pasiūlymai dėl projektų obligacijų, euro obligacijų, tačiau nemanau, kad Vokietijai būtų lengva šiems pasiūlymams pritarti. Apibendrinamai pa, <clears throat> jeigu apibendrinant galiu pasakyti, kad jeigu norime uh, pinigų sąjungos arba fiskalinės sąjungos, tai turime praryti kelias karčias piliulės ir e, pasirinkti vienokias ir kitokias priemonės šioms sąjungoms pasiekti. Reikia keistis idėjomis dėl įvairių mechanizmų, nes jeigu imsime taikyti euro obligacijas, tai ne įsteigę Europos finansų ministerijos mes sugebėsime jų srautų reguliuoti. Uh, Taip pat reikia atskiros institucijos, užtik, kuri užtikrintų Europos finansinį stabilumą. Jei dabar vadovauja Klausas Reglingas, tai nėra tikra Europos finansų ministerija, tačiau vis tiek kažkas panašaus. Mes turėtume įvardinti grėsmės, jeigu pasirinksime šią e, kryptį. Tai būtų pirmiausia ES padalymas į eurozoną ir į likusias e, valstybės iš 27 valstybių narių arba E, kitas pasidalimas būtų 25 šalis, kurios pasirašė sustarimą dėl stabilumo mechanizmo ir fiskalinį e, susitarimą. Visą tai gali sukelti nemažai problemų visai Europos Sąjungai. Negalime moralinės grėsmės ignoruoti, negalime ignoruoti e, tos aplinkybės, kad kai kurie pasiūlymai, įskaitant ir bankų sąjungą, užkraus didesnę finansinę atsakomybę atskiroms valstybėms narėms ir kyla klausimas, kas turės atstovauti ES mokesčių mokėtojams, jeigu tie mokesčių mokėtojai vis tiek liks nacionalinėse valstybėse. Noriu baigdamas pacituoti Marksą šį kartą. E, politika yra menas ieškoti problemų, jas surasti visur, diagnozuoti netinkamai ir taikyti e, netinkamas gydimo priemonės. Ačiū uždėmesi. Šio, šios citatos autoris yra ne Karlas, bet Graučio Marksas. Beg, eh, adesso.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 profesor Pernis, grazie. Ci restano davvero pochi minuti. Labai ačiū profesoriau Pernys. Turime nedaug laiko. Žinau, kad ponas Dafas nori kalbėti. Jeigu greitai užduosite klausimą, galbūt e, kiekvienas iš mūsų prelegentų galės atsakyti ponui Dafui. Ir ponas Traškovskis rezumos. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kalbėjusiesiems ir tikrai visi, kurie čia esame, labai esame už tai dėkingi, tačiau aš vis tiek manau, kad turime ieškoti ir kurti tokį dalyką, kuris vadintųsi vyriausybė su ministrais, pareigūnais. Joje kol to nepasieksime, neturėsime ir parlamento, kurį žmonės pripažins kaip tikrą parlamentą, kuris elgtųsi taip, kaip tikisi e, žmonės. Taigi, išeinant iš šią tikiuosi, kad mes galvosime apie tai, ko norėtume iš vyriausybių. Ir kas nėra daroma dabar. Mums reikia vyriausybės, kuri kurtų pramonės politiką, ne tik dalintų paskolas. Mums reikia tikros biudžeto politikos, ne tik išlaidų, bet ir pajamų. Mums reikia, kad kažkas kurtų bendrą ekonomikos politiką, o ne tik koordinuotų nacionalinės e, ekonomikos politikas. Na ir galiausiai, tai bus tikriausiai svarbiausia, mums reikia vyriausybės, kuri kurtų demokratijos politiką. Tai sakydamas, aš kalbu ne tik apie tarp institucinį jėgos balansą ar retorinį įsipareigojimą, žodinį įsipareigojimą e, demokratijai, bet tai, kas rimtai turėtų galvoje kyla atsirandančią postnacionalinę Europos politikos dimensiją. Grazie. Se qualche uno. Labai ačiū. Turime nedaug laiko. Ar nors vienas e, mūsų ekspertų norėtų tarti dar žodį, sureaguodamas į pono Dafo mintį? Jeigu norite, galite dabar pakalbėti. Jeigu ne, Tuomet mūsų kolega, ponas Traškovskis, rezumuos diskusiją komiteto vardu. Ką tik puikias išvadas padarė profesorius Pernisas ir turbūt e, būtų įžulu, jeigu aš e, daryčiau dar kažkokias ilgas išvadas. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kuriuos e, įsidėmėjau šioje diskusijoje. Turime pripažinti, kad mus pralenkė įvykiai, nes dabar mums čia kalbantis jau deramasi su kitomis institucijomis. Pirmiausia, ką bedarydami turėjome panaudoti sutarties suteiktas galimybės. Tuomet turėtume apsaugoti Europos projekto unikalumą, nes, manau, čia yra mūsų didžiausios stiprybės, nepaisant visų stiprumų. Ir šiame procese turime bandyti apsaugoti institucijų integralumą, nors, kaip girdėtume, tikriausiai nebus tai padaryti lengva. Reikia lankščių daugia pakopių sprendimų, pasiremdami e, savo vertybėmis, bent jau tikslo vienybę. Kai dėl mes, mesionizmo, na tai turime e, Lenkijoje romantizmo tradiciją XIX amžiuje, kuomet mes norė, galvojame, kad esame e, Europos mesijais. Nors aš tai ne visiškai suprantu. Na, aptarėme daug svarbių, tačiau svarbiausia, kad turime žmonėms pateikti matomą pasirinkimą ir galimybę įtakoti politinį procesą. Buvo e, malonu išklausyti visų jūsų įdomių receptų. Kiekvienas e, citavo, aš pacituosiu Marką Tveną, kai atsiduri daugumos pusėje, laikas e, sustoti ir pagalvoti. Taigi, e, tą ir padarysime. Labai ačiū visiems už e, apsilankymą pas mus, už pasidalimą savo mintimis. Ir aš galiu patikinti Jūs, kad mes apie jas tikrai pagalvosime, padarysime pauzę ir pagalvosime. Na ir aš paskutinis dėkoju visiems mūsų svečiams. Man atrodo, kad viskas buvo labai įdomu. E, seminaras buvo tikrai labai naudingas, turėsime apmastyti viską, ką išgirdome, tačiau aš manau, kad jūs puikiai prisidėjote prie mūsų sprendimų prieimimo procesų. Labai ačiū ir e, tikiuosi susitiksime ateityje. Toliau yra sidūta. Posėdis baigiamas.